Dear colleagues. Gerbiami kolegos, pradėkime darbą. Ir dabar mūsų darbo tvarkės klausimas yra dvyliktas. Turiu priminti, kad koordinatorių rekomendacija buvo išplatinta elektroniniu būdu, jeigu niekas neprieštarauja, tai Galime toms rekomendacijoms pritarti. Ir dabar pereiname prie 13 mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra e, Europos komisijos atstovai pristatys bendrų chemijos pramonės sąnaudų vertinimo rezultatą, tai yra refit. Ir norėčiau pakviesti komisijos narį, pona Patinėlį, kad jis pasisakytų ir paaiškintų papasakotų, kokie yra tyrimo vertinimo rezultatai. Ir dabar žodį sutikiam jums iš karto, prašome. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju gerbėmi nariai, kad pakvietėte mane į šį susitikimą į NV komitetą. Man labai malonu pristatyti jums preliminarias išvadas, kalbu apie mūsų bendrochemijos pramonės sąnaudų vertinimą. Na, dar kol kas e, galutinis dokumentas neparuštas, bet netrukus jį paskelbsime mūsų e, tinklalapyje. Tai e, buvo komisijos užsakytas tyrimas, bet jį atliko nepriklausomi tyrėjai, naudodami e, nusistavėjusią metodologiją. Ir rezultatai yra svarbus mūsų darbui, tačiau e, tai jie nėra privalomi komisijai, tiesiog tai yra tyrimas, kurį atliko paslaugų tiekėjas. Reglamentavimas chemijos srityje yra būtinas. Chemikalai turi būti naudojami tinkamai, saugiai ir aplinkai draugiškų būdų Ir be jokios abejonės chemijos teisės aktai yra reikalingi ir nauda yra akivaizdi, kaip ir kiekvienu atveju, e, kalbant apie chemikalus, reikia atsižvelgti į ES pramonės konkurencingumą ir tvarumą ir dėl to mes sukūrėme tyrimo grupę, kuri atvyktų tyrimą dėl bendrų chemijos pramonės sąnaudų. Ir toks kumuliacinis vertinimas nėra mūsų vertinimas, kadangi tai kalba tik apie sąnaudas, bet ne, nekalba apie kitus aspektus. Todėl šitą tyrimą negalima laikyti kažkokiu vieningu, vieninteliu paketu, bet e, yra tiesiog vienas aspektas ir kiti tyrimai dabar yra vykdami ir e, siekia įvertinti kitus dalykus ir e, laikui atėjus kartu su analizė mes juos pateiksime jums, jūsų informacijai. Taigi, pirmiausia, pristatysiu šitą tyrimą ir paskui pristatysiu, kaip, ši, kaip šis tyrimas siejasi su kitais tyrimais. Na, nežinau, galbūt jūs turite kopijas, tačiau chemijos pramonė yra labai heterogeniška ir jis susidaro iš įvairių mm, pasak, pasaktorių ir kai kurie didesni, kai kurie mažesni, tačiau jie e, kuria daug darbo vietų reikalingi Europos Sąjungai. Chemijos pramonė mm, reglamentuoja daug teisės aktų ir šiuo tikslu mes juos sugrupavome į septynis paketus tai e, juos matote skiltise. Mes norėjome apimti visus, e, visus sektorius, tačiau šita misija yra neįmanoma ir dėl to mes kalbam tik tai apie tuos sektorius, kurie e, yra labiausiai svarbus, iškalbingiausi ir iš kurių galėjome gauti patikimus duomenys. Tai tie sektoriai pažymėti melinai, o kiti pažymėti baltai, tai tų sektorių mes netirinėjome. Aišku, per pointo prezentaciją jūs gausite kiekvienas. O dabar norėčiau pateikti preliminarius mūsų tyrimo rezultatus. Taigi buvo kalbama apie sąnaudas laikotarpiu nuo 4 iki 14 metų ir kaina, ka, sąnaudos augo, padidėjimas stebimas 78 metais dėl to, kad įsigaliojo REACH CLB ir kaip sakiau, tai yra tik tai bendras vertinimas, nes labai e, sunku įvertinti sąnaudas konkrečiose srityse, nes jau tikimasi, kad kai kur sąnaudos išauks, bet kai kur, mes, kai kur informacija apie sąnaudas buvo pateikta e, su dideliu vėlavimu. Taigi, chemijos pramonėje yra trys pagrindiniai mm, varikliai. Taigi, pirmiausia, e, emisijos, tai yra vien trečdalis sąnaudų, darbų saugos 24 e, ir REACH 30 procentų iš išvada yra tokia, kad chemijos pramonė iš tikrųjų veikiama įvairių teisės paketų ir ne vien tik tai REACH daro įtaką. Ir e, šios e, ar sąnaudos atitinka naudą, tai sunku įvertinti, čia turi, vyk, turime atlikti muliacinį tyrimą. Toliau, kitas įdomus tyrimo rezultatas yra e, labai dideli skirtumai e, pesticidams, kitiems chemikalams, tai dalis teikia 32 procentus, toliau re, reguliacinės kainos e, labai svarbios taip pat ir plastikos sektoriui, bet apima tik tai 3 procentus ir tai paliečia ir bendrovė ekonominį tvarumą ir turi mm, įtakos jų galimybė investuoti ateityje, ypač jeigu tų sąnaudų neapmo, tokias sąnaudas patiria ir konkurentai. Ir išvada galim padaryti vieną, kad nekalbant apie reguliacinės kainas, nei konkurencingumą, dėl, nei dėl klausimo, ar mūsų e, teisės aktai atitinka tikslą, bet e, reikia atlikti tą vadinamą fitness check tinkam, tinkamumo patikrimo rezultatą. O dabar atitiktis tarp šitų e, aspektų reikia palyginti. Tai pirmiausia, this case, not more nor less. Fitness check, patikimumo patikrinimas žiūri į bendrą efektyvumą ir e, aptarė konkrečius teisės aktus, bet ne, nesiaiškina jo įtakos, e, įtakos pramonė. Taigi čia yra du skirtingi dalykai. Mūsų e, bendra sąnaudų vertinimo tvarka e, siekia vertinti naujus teisės aktus ir tai jų įtaką chemijos pramoniai. Rezultatus taip pat galime e, taikyti ir apimti visus teisės paketus išskyrus REACH, nes jį reikia tiesiog atskirti. Ir e, reikia dar geriau išsiaiškinti, kurias sąnaudos paliečia ir daro įtaką chemijos pramonės tiksmingumui. Na, mano nuomonė, ko reikėtų vengti, tai reikėtų vengti to aiškintis, kokią socialinę naudą turi naujieji teisės aktai. Ir taip pat, kalbant apie e, reguliacinės kainas, reikėtų atsižvelgti ir žiūrėti, kokią įtaką tai daro darbo vietų kūrimui arba mažėjimui. Bet čia kiekvieną atveju reikėtų analizuoti atskirai ir matome antrasis etapas analizuoja skirtumus tarp reguliacinių kainų Europos Sąjungoje ir e, kitose pasaulio regionuose ir mes analizavome, kiek tai paveikia es chemijos gamyklų efektyvumą. Pirmininkas prašo kalbėti šiek tiek lėčiau. Ir mes papildysime savo bendrą tyrimą į antrojų mm, etapų e, lygindami reguliacinės kainas Europos Sąjungoje ir kitose regionuose. Ir mes taip pat analizuosime, ar tai Ar, ar tai mažina ES chemijos pramonės įmonių konkurencingumą? Ir jeigu taip, tai reikėtų į tai atsižvelgti ir taip pat tikrinti, ar mūsų teisės aktai atitinka tikslą. Jau rezultatai rezultatai, šito tyrimo rezultatai gali būti naudojami aptariant, ar negalima būtų patikstinti, pagerinti kai kurių teisės aktų, pavyzdžiui, kaip e, sumažinti prote, pro, protekcijos lygmenį ir taip pat tai gali atspindėti ir kiekvienos konkrečios įmonės e, tvarumą. Taigi tikslas yra išsiaiškinti, kur yra svarbiausi e, klausimą, kas yra svarbiausia Europos e, Sąjungos chemijos įmonių veiksmingumui ir, ir, ir tvarumui. Na, labai svarbu tęsti darbą ir e, įtraukti šitas deklaracinės kainas į platesnį kontekstą. Kokia yra pridėdamoji vertė? Nuo 3 iki 5 procentų e, 3-5 procentai tai yra tikrai labai nedidelė dalis, tačiau tai mm, paliečia tą dalį, kuri skirta investuoti į tyrimus ir inovacijas. Tokį klausimą mes aš, analizuosime tolesniuose, paskesniuose tyrimuose. Tai tiek ir esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Ačiū už prezentaciją. O dabar nežinau, ar kurie nors nariai norėtų paprašyti žodžio. Děkuji, pane předsedo. E, pan kolega z Evropské komise tady. Dėkuoju, pirmininkė. Europos komisijos atstovas teigia, kad CCA e, tyrimas yra tiesiog tokia visumos dalis, dėlionės teisės aktų dėlionės dalis, bet ko trūksta, tai trūksta vieno dalyko. Ar šalia šio tokio komercinio tyrimo, kuris sutelkė dėmesį į teisės aktų poveikį chemijos pramoniai, ar jūs nenorėtumėte išsiaiškinti, kaip chemijos pramonė paliečia nacionalinį biudžetą ir ar teisės aktų nebuvimas ne, nepaveiktų nacionalinio biudžeto, nes aš manau, kad taip atsitiktų, jeigu mes nereglamentuotumėm e, chemijos pramonės. Jeigu nere, nebūtų jokio reglamentavimo, tai tada būtų didesnės sveikatos apsaugos e, sąnaudos. Ir man kyla klausimas, ar Europos komisija neketina išsiaiškinti, tyrinėti, ar chemijos pramonės pramonė nesukuria papildomų kaštų, papildomų sąnaudų biudžetui, visuomenijais biudžetui. Ir kitas dalykas, kas stebina, buvo pasakyta, kad tai yra neprivalomas, nesaistantis tyrimas. Tačiau, na, turiu pasakyti, kad tai yra neaišku ir aš pradedu galvoti, kiek kiek pinigų, kiek tai e, kainavo, jeigu tai yra neprivalomas tyrimas. Panas Oslink. Ähm, Taip pat galiu pritarti savo kolegai. Manau, kad čia klausimas, jeigu žiūrėsim į konkurencingumą chemijos pramonėje, tai galėtų būti klausimas, tačiau ar pateisinama tok, atlikti tokį tyrimą ir tyrinėti įvairius aspektus ir komisija pamiršo apie tai, ką, ką tik paminėjo kolega. Jeigu mes išvengiam kai kurių sąnaudų aplinkosaugos idėja dėl gero reguliavimo, tai aš manau, kad jūs visų pirma kalbant apie sąnaudas, kurios atsiranda dėl reguliavimo, tačiau mes turime aiškintis, kokia yra nauda ir aiškintis, kokia, koks yra chemijos pramonės konkurencingumas. Tai vienas dalykas. Ir ar iš tikrųjų viskas yra blogai dėl tokio reguliavimo, tai manau, kad reikėtų gauti duomenis iš, iš būtent iš pramonės ir išsiaiškinti, iš kur atsiranda tos sąnaudos. Taigi reikėtų žiūrėti galbūt į pozityvų tą efektą, kurį daro reguliavimas, o ne nesiaiškinti, koks yra neigiamas poveikis, koks neigiamas efektas, nes e, aišku, dėl, reglam, dėl reguliavimo atsiranda sąnaudų, bet yra ir nauda. Ir galbūt pasakyčiau, kad tai sustiprina mūsų chemijos pramonės konkurencingumą ir patikimumą, tai yra naudinga. Bet kas domina mane, tai koks yra pagrindas, kokie yra pagrindiniai duomenys atsispindi, atsispindintis vertinime. Na, aš manau, kad čia komitetas neturi tokios aiškios e, poziciją. Manome, kad šita procedūra yra e, nereikalinga ir, ir perviršinė, bet e, nežinau, ar toks tyrimas gali padėti išspręsti problemas. Ar dar kas nors prašo žodžio? Ne, o tada galime kreiptis į komisijos narį, kad jis sureaguotų. Ačiū. Taip, labai ačiū. Kai dėl tyrimo, kaip sakiau pradžioje, tyrimas yra tarsi vienas blokas bendrame vertinime, kurį atliks komisija. Tai yra tas vadinamas fitness check, e, ten bus atspindėtų tos visos pasiekmes tiek teigiamos, tiek neigiamos nacionalinių lygmenių e, chemijos pramonėje, neapimant ryč. E, ryč reikia aiškintis atskirai, kadangi tiesiog tas pats teisės akto pabudis to reikalauja ir kai turėsim ir REACH tyrimą, tai tuomet turi, galėsim daryti e, išvadas, nes, kaip sakiau, dabar tai yra tiesiog vienas blokas, vienas, tarsi viena plita pastate. Na, visi tyrimai, jų, kurių yra atliekami juos, atlieka institucija, kuris specializuojasi chemijos pramonėje, tai yra bendras metodas komisijoje ir kad būtų galima vėliau padaryti išvadas, tai ir e, tyrimas turi pateikti informaciją ir mes turim turėti faktinę informaciją tam, kad turėtume skaičių, skaičius ir, ir duomenis, bet ne tas, kuris atlieka tyrimą, nes ne jis daro išvadas ir ne jis pateikia rekomendacijas. Jie pateikia informaciją, o komisija dirba su šitą informaciją, atlieka vertinimą ir mm, pateikė pasiūlymus parlamentui mm, pagal tą vadinamą fitness check. Dėl tyrimo kaštų aš manau, kad buvo 350 e, tūkstančių eurų ir visa tai apima visus klausimus, bet dar kartą noriu pabrėžti, kad tai yra vienas tiesiog blokas, viena dalis, kuri e, sudarys tą vadinamą fitness check. O e, tuomet, tame tyrimė mes e, išsiaiškinsim, kokie yra, kokios yra pasiekmes, e, kokia yra nauda teisės aktų e, naudojimų pramonės srityje, bet kad tai yra naudinga, tai be jokios abejonės. Labai ačiū. Sorry. Panas Ostink. Äh, Sie haben meine Frage nicht beantwortet und es ging darum, die statistische Grundlage. Neatsakėte mano klausimą dėl äh, statistinio tyrimo pagrindų, iš kur gavote duomenis, äh, kokiu pagrindu buvo parengtas tyrimas, ar tai pačios chemijos pramonės duomenys, ar patys surinkote. Uh, Yra dar pono Pots e, prašymas pasisakyti. Taip, ačiū pirminkė. Ir yra dar vienas e, papildomas klausimas e, dėl nustatomų faktų. Juk tai komisijos jungtinis tyrimų centras ir buvo sumokėta 350 tūkstančių eurų už tai, ką gali padaryti rinktinės tyrimų centras. Turėčiau paaiškinti, kad e, kai komisija teikia užsakymą Jungtiniam tyrimų centrui, e, jam taip pat sumokami pinigai, jis nedaro, netlieka tyrimų nemokamai. Taigi jokių skirtumų čia nėra. Kas dėl e, sumos, e, kuri buvo skirta įprastinė konkurso tvarka, tai jau buvo prieš kurį laiką, bet kuriuo atveju buvo laikomas įprastinės viešų pirkimų tvarkos. Taigi sakau, kad finansinių paušrių jokio skirtumo nėra. Kas dėl metodikos, nėra gatavos statistikos dėl šių duomenų ir todėl rangovas, kadangi tai kainavo, kreipėsi į įmonės, kurios analizuoja tokius duomenis. Taigi duomenis pateikė įmonės Tai duomenys susijęs su vidinė įmonių apskaita ir tai geriausia informacija, kurią galime gauti. Nėra kitų būdų, galima tik kreiptis įmonės, nes parengtų statistinių duomenų nėra. Ačiū labai. Tikiuosi, kolegoms tiko atsakymai. Dabar galime baigti nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir pereiti prie kito punkto. Dėkojame komisijos atstovams už dalyvavimą. Dabar pereiname prie ataskaitos dėl tyrimo nusikaltimai e, laukiniai e, gamtai. Norėčiau prašyti ekologijos instituto atstovus e, pristatyti atliktą tyrimą. Prašom žodis jums. Galite pradėti. Thank you, Chair, for this introduction. Ačiū pirmininkė už įžangą, už kvietimą pristatyti e, tyrimą dėl nusikaltimų laukiniai gamtai. Esame iš e, ekologijos instituto, kuris yra įsisteigęs e, Berlyne. Buvau šio tyrimo koordinatorius. Dalyvavo, kaip matote, kelios institucijos ir kiti asmenys. Šio tyrimo tikslas pirmiausia pateikti apžvalgą susijusią su nusikaltimais laukiniai gamtai Europoje ir e, galima es vaidmenį siekiant veiksmingai gyvendinti politikos kryptis, nustatyti, kuriuose srityse galima ką nors patobulinti ir kaip užkirsti kelią tokiems nusikaltimams. Kaip žinia, e, Komisija neseniai patvirtino atitinkamą dokumentą vasario 26 dieną. Dabar šiek tiek papasakosiu apie tyrimą naudotą metodą. Žinoma, vadovavomės oficialią akademinę literatūrą 25 um, uh, valstybių narių paprašėme pateikti atsakymus, bet gavome dėja jų labai nedaug. Taip pat naudojamės, naudojamės S2X duomenų bazę, atlikome nuodugnę šalių analizę, e, kalbėjomės su nacionaliniais ekspertais iš penkių šalių - Vokietijos, Niderlandų, Lenkijos, Ispanijos ir Junktinės karalystės. Šių šalių ataskaitos taip pat paskelbtos atskirai nuo tyrimo. Pabaigoje parengėme rekomendacijų, kurios pagrystos mūsų nustatytais faktais ir žinoma kitais faktais taip pat, pavyzdžiui, FAS projekto. Tai mokslinių tyrimų projektas susijęs su nusikaltimais gamtai. Jis baigėsi visai neseniai ir kai kurie mūsų tyrimo uh, dalyviai dalyvavo ir tame projekte. Dabar labai trumpai pasistengsiu pristatyti mūsų išvadas ir rekomendacijas. ES yra ir paskirties, ir tranzito regionas laukinės gamtos produktams. Kalbant apie tranzito regioną, pirmiausia, tai susijęs su žinduoliais. O e, kalbant apie paskirties šalį, tai um, šaltakraujai gyvūnai, žuvis, um, papūgos, um, medicinos uh, produktai yra keturi svarbiausi priekybos um, maršrutai. Dažniausiai naudojamasi tokiais transporto mazgais kaip ruostai. Uh, Taip pat, žinoma, vis didesnė reikšmė įgyja internetas. Šiame tyrime nustatėme keturis svarbiausius prekybos maršrutus. Pirmiausia, dideli žinduoliai, pavyzdžiui, drambliai iš Afrikos ir Pietų Amerikos į Aziją per ES keliauja, taip pat pakrančių kontrabandą, ypač kalbant apie gyvūnų augintinių pardavimą Europos Sąjungoje iš pietričių Europos į pietų Europą, taip keliauja paukščiai, kuriems kyla pavojus išnykti ir taip pat Rusijos laukinės gamtos ir Azijos laukinės gamtos eksportas. Iš Azijos daugiausia tai alternatyvus vaistai, kurie gaminami žinduolių medžiagos pagrindų gyvūnai keliauja kaip žaliava praktiškai ir paskui grįžta kaip vaistai. Kas dėl Rusijos Ehm, čia viskas sudėtingiau, neturime pakankamai duomenų apie paskirties valstybės. Čia matote tuos maršrutus. Toliau kitose skaidrėse dar matysite paaiškinimą. Čia pirmiausia matote, kad raudonomis raudiklėmis nurodyti tie pagrindiniai maršrutai ehm, žaliosios rodiklės rodo pakrančių kontrabandą. Ir e, paukščių. Na ir e, pagaliau tokios violetinės spalvos e, Rusijos maršrutai ir Azijos maršrutai. Dabar kas dėl teisės aktų ir jų gyvendinimo. Es sistema iš esmės atrodo pakankama. Daugiausia susirūpinimą e, kelia nepakankamas ir netolygus įgyvendinimas ES. E, dažnai nepakankamai didelės sankcijos, bet to jos skiriasi, trūksta išteklių, techninių įgūdžių tarp policijos pareigūnų, prokuratūrų, uh, E, darbuotojų, teismų darbuotojų, bet to e, nedidelis prioritetas skiriamas tokiems nusikaltimams teisės saugos institucijose. Iš valstybių narių gauname labai mažai informacijos apie tokius nusikaltimus ir apie e, su, jomis, susi, su jais susijusias sankcijas. Taip pat turime nedaug informacijos apie įvairių žinybų bendratarpiavimo lygį ir kokybę ir vidaus ir tarptautinių lygmenimis. Kas dėl organizuotų nusikalstamumo ir pinigų plovimo. Čia situacija skiriasi valstybėse narėse, daugelį valstybių narių negavome jokių įrodymų, kad didelių problemų šioje srityje keltų organizuotas nusikalstamumas ir pinigų plovimas, bet taip gali būti dėl to, kad trūksta duomenų. Be to galėtų būti naudingas ES veiksmų planas susijęs su nusikaltimais laukiniai gamtai ir tai pripažįstama um, gana plačiai. Tai paaiškėjo, kai vyko konsultacijos įvairiais suinteresuotais subjektais. Dabar trumpai pristatysime mūsų rekomendacijas. Jos sugrupuotos pagal kelias temas. Visų pirma, prioritėtų nustatymas. Reikia užtikrinti, kad e, šiems nusikaltimams būtų skirtas didelis prioritetas, e, tik tai taip bus galima su jais veiksmingai kovoti. Prioritetai turi būti nustatyti ir politinių, ir praktinių lygmenių. E, politinių lygmenių būtų svarbu kalbėti ne tik apie raganosius ir dramblius, bet ir apie kitus gyvūnus, pavyzdžiui, šaltakraujus. Taip pat e, labai svarbu užtikrinti, kad būtų veiksmingai panaudojami nedideli turimi ištekliai, kad, tarkim, kontrolės priemonės būtų taikomos tikslingai. Kita rekomendacijų grupė susijusi su paklausos mažinimu. Reikia kurti strategiją e, skirtą es vartotojams, kad mažėtų paklausa taip pat susijęs su priekyba laiminiais gyvūnėliais, taip pat e, reikia mažinti paklausą svarbiausiose vartotojų šalise. Specializavimas taip pat yra dar viena tema. Labai e, svarbu užtikrinti specializuotą darbuotojų mokymą. E, svarbu, kad būtų steigiami specializuoti būrei visais lygmenimis. Kitas e, dalykas - bendradarbiavimas. Labai svarbu, kad aktyviau dalyvautų Eurojustas ir Europolas, taip pat, e, kad būtų stiprinamas e, tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir reikia užtikrinti svarbiausių veikėjų, pavyzdžiui, įgyvendinimo tinklų finansavimą. Dar viena rekomendacijų grupė susijusi su duomenų registravimu ir galimybę su jais susipažinti. Tai svarbu pirmiausia tam, kad būtų įgyvendinama tinkama kontrolė ir kad valstybės narės būtų įpareigotos arba bent jau raginamos teikti duomenis, gerinti duomenų rinkimą ir keitimąsi jais. Dar viena grupė yra sankcijos. Sankcijų lygis turi atitikti nusikaltimo sunkumą. Taip pat siūloma parengti vadinamą įrankių dėžutę, įvairias priemonės baudžiamo administracinio pobūdžio, be kita ko reikia suderinti ir sankcijas. Tai gana sudėtingas klausimas, vertas dėmesio ir visamių diskusijų. Bet kuriuo atveju tai reikėtų padaryti pagal uh, nusikaltimų aplinkai direktyvą ir kalbėti ne tik apie nusikaltimus laukiniai gamtai. Dabar truputį pakomentuosiu ES veiksmų planą. Mūsų e, tyrimo metu buvo parengta kelios rekomendacijos šią temą ir Daugelis rekomendacijų atitinka komisijos vasarį mėnesį paskelbtą ES veiksmų planą. E, siūloma sutelkti dėmesį ne tik į gyventinimo užtikrinimą, bet ir prevenciją ir pasaulinio masto partnerystės ryšius. Komunikate tarybai e, pabrėžiamas politinis prioritetas siūloma suderinti sankcijas ne tik nusikaltimams laukiniai gamtai, taip pat numatomi griežti terminai ir stebėsinos procedūra. Kas dėl konkrečių priemonių, mūsų rekomendacijos labai netgi atitinka ES veiksmų planą, tik nežymiai skiriasi. Ir paskutinis dalykas susijęs su tuo, kad veiksmų plano veiksmingumas priklauso nuo pakankamų ilgalaikių įsipareigojimų ir skiriamų išteklių. Ačiū. Ačiū labai. Dabar noriu pasteirauti, ar yra kolegų, kurie norėtų pateikti klausimų ar pastabų. Laižau. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už tyrimą ir uh, jo rezultatų pristatymą. Kaip um, Europos parlamento narių užlaukinė gamta grupės uh, narys, uh, galiu pasakyti, kad uh, jau seniai norime, kad būtų parengtas ES veiksmų planas kovai su nusikaltimais laukiniai gamtai, su kontrabanda, todėl labai džiaugiamės, kad komisija parengė tokį veiksmų planą, tai tikrai labai didelė pažanga, mano nuomonė. nors ir atrodo, kad tas veiksmų planas netokio, netokio plataus užmojo, kokio galėtų būti. Žvelgdamas į jūsų nustatytus faktus, suprantu, kad jūs situaciją vertinate labai panašiai kaip ir komisija kad galiojantis teisės aktai gana e, tinkami, atitinka e, realijas ir e, jais galima kovoti su nusikaltimais laukiniai gamtai. Pritariu, kad yra gana didelė veiksmų laisvė pagal galiojančius teisės aktus. Galima būtų e, juos tobulinti, bendratarpiaujant su, su valdžios institucijomis, e, vykdant e, darbuotojų mokymus, užtikrinant geresnį darbuotojų finansavimą ir taip toliau. Bet vis dėlto mano nuomonė. Reikės dar papildomų teisėkuros veiksmų, uh, kad galima būtų veiksmingai kovoti su nusikaltimais laukiniai gamtai. Be to ir jūsų tyrimo e, dokumentuose ir e, komisijos veiksmų plane labai aiškiai nurodyta, kad e, trūksta suderinto teisinio pagrindo, nepakankamos sankcijos ir visa tai yra gana didelės kliūtis, norint veiksmingai kovoti su tokiais nusikaltimais. Manau, kad šioje srityje reikia suderinti valstybėse narėse galiojančias e, teisinės normas ir e, sukurti tinkamą sankcijų sistemą Europoje, kad e, ji padėtų veiksmingai pažaboti nusikaltimus laukiniai gamtai ir nubausti tuos, kas dalyvauja šiame nešvariame versle. Taip pat e, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, nusikaltimai laukininkam tai ir neteisėta priekyba šios problemos e, negali būti sprendžiamos atskirai. Kaip visada reikia sisteminio požiūrio. Ir nusikaltimai laukiniai gamtai glaudžiai susijęs su organizuotų nusikalstamumo grupuotėmis, kurios veikia kitose sritise, įskaitant kontrabandą, kontra, mm, ginklų, žmonių kontrabandą. Taigi turime derinti ne tik valstybių narių teisinės normas šioje srityje, turime suderinti mūsų veiksmus ir kovą su nusikaltimais laukiniai gamtai, su mūsų kova prieš kitus nusikaltimus, kitas nusikalstamas grupuotės kitose srityse, nes jos visos tarpusavėje glaudžiai susijusios ir kartais tos pačios grupuotės veikiančios narkotikų arba ginklų kontrabandos srityje taip pat e, padaro nusikaltimus ir laukiniai gamtai. Tai labai svarbi išvada ir manau, kad be to reikia dar atsižvelgti į korupcijos poveikį. Žinoma, labai svarbu mokyti, šviesti institucijų, pareigūnus, darbuotojus, dirbančius nusikaltimų laukiniai gamtai srityje, bet kaip ir kitose srityse tenka pripažinti, kad labai didelių problemų kelia korupcija. Ir e, korupcija e, taip pat e, yra didelė kliūtis kovojant ir su nusikaltimais laukiniai gamtai, nes nusikaltėliai taip pat ir šioje srityje naudojasi korupcijos priemonėmis. Taip pat pritariu, kad tam, kad būtų atsikratyta teisinių spragų, reikia imtis papildomų veiksmų, tai būtų labai svarbu. Taip pat e, reikia remti kilmės valstybių narių, e, tai yra kilmės valstybių mm, valdžios institucijas, tai labai svarbu, bet panašių problemų kartais kyla ir ES viduje. Minėjote e, rytų Europos maršrutą, dažnai nepakankamai dėmesio skiriama šiam maršrutui, nes daugiausiai dėmesio skiriama viduržėmio jūros regionui, gabenant egzotiškus gyvūnus iš pietų regionų, bet reikia ir rytų Europos regionui skirti dėmesį, nes vyksta priekyba iš Rusijos. Ir iš Azijos, ir tie srautai kaip tik ir keliauja tuo rytų Europos maršrutu. Uh, Taigi tikrai kol kas trūksta tinkamo finansavimo, nėra imamasi veiksmingų veiksmų prieš korupciją, neužtikrinamas tinkamas mokymas darbuotojų. Dar du paskutiniai dalykai. Pirmiausia, nėra nacionalinių veiksmų planų Labai gerai, kad yra ES veiksmų planas kovai su e, nusikaltimais laukininkams, bet e, valstybėse narėse nėra jokių tokių nacionalinių veiksmų planų ir e, be jų negalima veiksmingai gyvendinti vien tik ES veiksmų plano, reikia nacionalinių planų. Na ir paskutinė pastaba, reikia kovos nusikaltimais laukiniai gamtai susijęti su mūsų tikslais e, dėl tvaraus vystimosi. Tam tikri jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslai E, e, susiję e, su kova su brakonieriavimu, kontrabanda ir kitais nusikaltimais laukiniai gamtai. Taigi turime apjungti savo pajėgumus, turime dirbti kartu su atitinkamais generaliniais direktoratais, jungtinėmis tautomis ir valstybėmis narėmis, kovodami su nusikaltimais laukiniai gamtai. Ačiū dar kartą už jūsų prezentaciją. Tikiuosi, kad per ateinančius porą metų matysime, kaip um, komisijos veiksmų planas bus įgyvendintas praktiškai. Tikrai žinome, kad um, strategijų, kurios lieka neįgyvendintos, yra labai daug. Bet tai svarbu, kad visos valstybės narės kartu su ES įgyvendintų šį planą. Tikimės, kad jis bus veiksmingas ir pavyks veiksmingiau kovoti su nusikaltimais laukiniai gamtai ir su neteisėta priekyba šioje srityje. Ačiū. E, Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos, Europos komisijos nuor nuomonė apie 8 milijardus eurų atitenka organizuotams nusikaltelių grupėms ypač tiems, kurie gabena, nelegaliai gabena laukinius gyvūnus. Ir mm, kaip ir e, šiuo atveju ir daugeliu kitų atveju, aš noriu priminti, kad nėra stebuklingo sprendimo ir kaip dažnai mes turim rinktis tarp visiško draudimo ir pragmatiško apribojimo kuris yra mažesnis blogis. Jeigu pažiūrėsim tą klasikinį e, pavyzdį dramblių medžioklį Afrikoje, tai kai įmanoma, tai geriausia, e, geriausias būdas yra riboti. Tai reiškia, kad e, suteikti privilegijas kai kuriems medžiotojams, tiems, kurie dalyvauja Afrikos e, šalių ekonomikos kūrime. Ir čia panašiai galim e, kalbėti apie miškų naudojimą. Aišku, reikėtų laiky, taik, turėti e, saugotiną zonas, tačiau e, turėtų būti ir kitos zonos, kuriuose galime vykdyti veiklą. Ir e, aišku, reikės saugoti jautriausias, jautriausias zonas. Rūšių apsauga negali būti veiksminga nebent bus realistiška ir Europos Sąjunga e, išvisnėsti teisės aktuose numatė griežtesnės e, sąlygas negu galiojančiose teisės aktuose, kad e, ir mes turime žinoti ir stebėti, kad visos valstybės narės taikytų tokius pačius įsipareigojimus ir kad jie būtų veiksmingai taikomi. Now... Ačiū labai dabar ponas Pots. Ačiū pirminkė. Labai trumpai minėjote, kad e, bendratarpiavote tik su penkiomis valstybėmis. Žinoma, tai labai svarbu, nes e, vykdymą užtikrina būtent valstybės narės. E, to negalima padaryti ES lygmenių. Nežinau, jog teiravotės patirties iš mano šalies, iš Čekijos, nes mūsų parlamentas priėmė gana e, sėkmingus teisės aktus, konfiskuojami gyvūnai. E, labai sėkmingai vykdoma veikla šioje srityje. Nežinau, kodėl jūs sutelkit dėmesį tik į penkias valstybės narės. Dėl e, vieno klausimo, kolegos taip pat apie tai kalbėjo, pasistengsiu suformuluoti tiksliai. Ar um, teisėta prekyba remia nusikaltimus laukiniai gamtai ar užkerta jiems kelią, kai, tarkim, kalbame apie tvarę medžioklę, ar padedame, jeigu sukūrėme oficialią teisėtą rinką, ar padedame užkirsti kelią tokiems nusikaltimams, ar kaip tik juos dar paskatiname. Ačiū. Dėkuoju. Nežinau, ar yra dar narių norinčių pateikti klausimą ar pastabų. Atrodo, kad ne. Kągi, vėlgi, suteiksiu žodį e, kolegoms, kad galėtų atsakyti. Um, well, I, I think one, two... Ačiū. Regis e, tiesiog išduota porą klausimų ir porą klausimų e, paminėta buvo, e, porą atsakysiu aš ir kelis pakomentos kolega. Visų pirma, kodėl gilinomės tik tai į penkias valstybės, norėčiau pasakyti, ne tik tai penkias nagrinėjame mes. mes žiūrėjome, kaip e, yra 25 valstybėse e, narėse, atlikome apklausą e, pareigūnų 20 šalių, labiau pasigilinome penkias valstybės narės, klausėme, koks biudžetas yra, kiek laiko tam skiriama. Ir kalbėjome su įvairių valstybių narių atstovais Pavyzdžiui, e, kai kurios valstybės narės buvo įvardytos kaip centrai tokių nusikaltimų, kai kurios valstybės narės įvardytos kaip geri pavyzdžiai, kur gyvendinami yra e, įstatymai. Bet e, Vėlgi tos šalis buvo pasirinktos taip, kad būtų targi, targi atstovaujamoji imtis valstybių narių. Toliau dėl organizuoto nusikastamumo mes atlikome literatūros apžvalgą ir iš tiesų daugelį tyrimų E, kalbama apie ryšį tarp nusikaltimų gamtai ir organizuoto nusikasamumo, galėčiau pasakyti, kad e, interviu metu kai kurių šalių ekspertai sakė, kad jie nemano, kad organizuotas nusikalstamumas yra problema jų šalyje, kalbant apie nusikaltimus laukiniai gamtai, tai pavyzdžiui buvo ekspertai iš Vokietijos ir Niderlandų, tai gali būti, kad kai kuriuose ES valstybėse narse taip ir yra, taip pat gali būti kai kuriuose trečiosiuose šalise, tačiau negalime daryti prielaidos, kad tai yra problema kiekvienoje iš ES valstybių narių. Toliau. Uh, klausimai dėl veiksmų planų, ar jų reikia valstybėms narėms. Na, žinoma, bendrai paėmus gerai būtų, kad tai būtų prioritetas, kad būtų veiksmų planai savo tyrimė. Gilinamės taip pat į į tai, kaip yra tose valstybėse narėse, kuriuose yra veiksmų planas. Vienose valstybėse narėse tie planai yra, kitose nėra. Bet reikėtų pasakyti, kai kuriuose valstybėse narėse buvo apsispręsta nepriimti tokio veiksmų plano. Jos sakė, kad turi pakankamai priemonių ir pakankamai daro, todėl jos nusprendė netvirtinti tokių veiksmų planų. Tai, uh, Iš tiesų, jeigu valstybės narės neturi veiksmų planų, reikėtų pasižiūrėti, kodėl taip yra. Ar taip yra dėl to, kad tam neskiria prioriteto, ar galbūt turi kitų mechanizmų e, tam skirtų. O dabar galbūt. Taip, dar vienas dalykas. Dėl sankcijų. E, buvo užduotas klausimas, kolega pirmą sakė, kad e, iš tiesų Nėra taip, kad e, rekomenduotumėm sankcijas e, už nusikaltimus laukiniai e, gamtai. Ir kodėl taip yra, kai pasigilinome, kokios sankcijos yra taikomos už nusikaltimus laukiniai nu, gamtai. Uh, Tai e, e, iš tiesų e, tai nėra maksimalios įstatymais numatytos nuobaudos. Ir tai pasakyti apie visas valstybės narės, tai iš tiesų, jeigu teismai norėtų skirti griežtesnės sankcijas, jie galėtų tai padaryti. Ir jeigu įstatymiškai didžiausios nuobaudos E, būtų e, įmanomos, tai iš tiesų tai nereiškia, kad jos būtų pritaikytos. Tai iš tiesų svarbiausia būtų ne ant popieriaus kažką tai surašyti, e, bet svarbiausia tai būtų taikyti, nes vien surašymas ant popieriaus realybės nepakeistų. Norėčiau papildyti kolegę, kodėl rekomenduojame, jeigu kalbėtumėm apie sankcijų suderinimą. Uh, Tai, tai turėtumėm e, daryti e, nusikaltimo aplinkai direktyvos kontekste e, ne vien tik tai kalbėdami apie nusikaltimus laukiniai gamtai, nes čia svarbiausia, kad sankcijos būtų suderintos tarp valstybių narių ir su kitom sritim. Tai iš tiesų, jeigu būtų siekiama suderinti sankcijas, tai tai reikėtų daryti nusikaltimų aplinkai kontekste, o neišskiriant vien tik tai nusikaltimų laukiniai gamtai. Uh, sritį, nes, e, e, nes nebūtų gerai taikyti skirtingus režimus, kurie nebūtų tarpusavį suderinti. Dėl ES e, veiksmų plano ambicingumo na, žinoma, mūsų tyrimo tikslas nebuvo nagrinėti veiksmų plano, kurio beje tuo metu dar ir nebuvo, kad likome tyrimą. Dėl e, rekomendacijos palyginti 2007 metais pažanga pasiekta, kalbant ne tik tais e, įgyvendinimą, bet taip pat ir apie prevenciją, apie visuotinį požiūrį. E, tai čia reikėtų kalbėti apie pažangą, terminus ir stebėsime, tai yra svarbus klausimai, nes aišku, gali būti ES veiksmų planas, daugybė kitų planų, bet tai bus tik tai ant popieriaus, tai svarbiausias dalykas būtų ar realybėje e, tai yra taikoma dėl nacionalinių veiksmų planų, jeigu jie būtų, aišku, jie būtų naudingi, tačiau e, galbūt e, tas pačias nuostatas galima įgyventi ir be veiksmų planų, bet svarbus klausimas yra stebėsena ir terminai. Papildomi teisės aktai mes nesakome, kad per daug yra papildomų teisės aktų, Pavyzdžiui, mes e, sakome, kad e, daugelis suinteresuotų šalių pasakė, kad e, daugelis teisės aktų yra labai sudėtingi, tie teisės aktai, kurie yra skirti nus, nusikaltimams lakiniai gamtai, nelengva suprasti. Taip pat galbūt yra ir tam tikrų spragų, kurias būtų galima turėti, pavyzdžiui, priekeiviai e, labai dažnai e, deklaruoja, kad e, gyvūnai, pavyzdžiui, yra išauginti nelaisvėje ir tuomet pritaikomos išimtis pagal CITES konvenciją. Atrodo, kad E, teisinė sistema tarsi suderinta būtų, bet problemos yra su įgyvendiniu. Tai turbūt prioritetas turėtų būti galiojančių teisės aktų įgyvendinimas, o ne naujų teisės aktų kūrimas, nes, nes ir juos e, parengus vėl galimos problemos su įgyvendinimu. Ir dar turbūt vienas neišspręstas klausimas, nesakytas klausimas, koks uh, ryšys e, su e, nelegalia prieky, priekyba, legalios priekybos. E, jeigu vieną panaikintume, galbūt ir kita išnyktų. Tai vis dėlto klausimą reikėtų užduoti, kaip tai yra skiriose šalise ir su skirom rušim. Nes aišku, dėl ko yra prekiaujama labai skiriasi. Kai kas prekiauja, kad uždirbtų pelno, kolekcionieriai E, ieško retų e, rūšių, tai motivacija skiriasi ir interviu pagrindu galima pasakyti, kad e, žinoma, įgyvendinti reikalavimus yra sunkiau, nes kartais tos pačios rašės gyvūnus galima auginti nelaisvėje ir legaliai jis prekiauti ir tom pačiom e, rušim galima ir nelegali e, priekyba. Ir aišku, kalbant apie gyvenimą, tam reikėtų labai daug išteklių ir labai daug žinių, kad būtų galima e, atskirti, kas yra kas. Be to, dar buvo kalbėta apie ryšį tarp nusikaltimų laukiniai gamtai ir tvaraus vystimuose. Aišku, viskas priklauso nuo to, kokios pajamos yra kilmės šalise, e, tarkim, kad būtų galima e, auginti tokius gyvūnus ir, ir prekiauti e, jais. Tai čia yra daugybė kitų problemų. Jeigu pažvelgtumėm į kitas nusikalstamumo sritis. Jeigu kažkas tai yra draudžiama įstatymais, nebūtinai tai nustoja. Tai sakyčiau, kad jeigu būtų priekyba uh, laukinė flora ir fauna visiškai uždrausta, tai nereiškia, kad, e, kad tam būtų padarytas galas e, apskritai. Čia reikėtų e, pasigilinti detaliau atskirų šalių specifiką. Visi pirmininkas norėtų užduoti klausimą. Pažadėjau, kad ilgai nekalbėsiu. Norėčiau, norėčiau tik tai sureaguoti, tai ką jūs sakėte. Uh, kad e, galbūt e, gyvenimas yra svarbesnis teisės aktų negu jų e, kūrimas. Tačiau tai tarpusavį susiję. Pavyzdžiui, mano šalyje, Vengrijoje, yra numatytos gan griežtos nuobodos, nuobodos už nusikaltimus laukiniai gamtai, bet ne visai aišku, kaip tai taikyti nes e, paprastai galvojam apie tai, kokia žala padaryta aplinkai arba gamtai ir jeigu, tarkim, teismas ar prokuroras supranta, kad e, nelegali priekyba laukinė e, flora ir, ir fauna ir patenka po to, e, po to skiečių, galbūt to ir užtektų. Tai galbūt galime e, siekti geresnio gyvenimo, bet e, iš tiesų reikia išaiškinimo teisės aktų, kad galima taikyti nuobaudas už nusikaltimus aplinkai ir kad po to skiečių taip pat patektų nusikaltimai laukiniai gamtai. Kaip e, sakiau, anksčiau mes nesame prieš papildomus teisės aktus, bet e, čia e, klausimas yra toks, kas turėtų būti akcentuojama. Galbūt iš tiesų naudinga būtų papildomai išaiškinti teisės aktus. Uh, Ir kaip kai kurios suinteresuotos šalis mums ir minėjo, kad e, teisės aktai skirti nusikaltimas laukimo gamtai yra dažnai gan sudėtingi. Ačiū už labai naudingą pristatymą. Dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo. kuris buvo E, įtrauktas į darbo atvarkę vakar, bet perkeltas į, į šiandien. Tai klausimas dėl atliekų vežimo. Pas mus atvyko komisijos atstovas ir man reikės galima pradėti nuo komisijos pristatymo, o po to vyks diskusijos uh, su komiteto nariais. Žodis komisijai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kad dar kartą įtraukite šitą klausimą į darbo tvarkę. Manau, kad tai yra vienas toks papildomas dalykas, ką aš noriu pasakyti pradžioje, kaip svarbu tinkamai vertinti jūsų pirmininkavimą ir šį darbą šitame komitete, už tai, kad jūs taip gerai suplanuojate laiką. Ir aš tikrai esu dėkingas, kad jūs įtraukėte vėl šitą klausimą į darbo atvarkę. Ką norėčiau šiandien padaryti? Norėčiau pristatyti naujausią ataskaitą dėl atlikų viešimo e, reglamento ir trys dalykai. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti metodologiją, kokios laikėmės, toliau paaiškinti, yra, kokia yra taikymos sritis ir nurodyti, kokie rezultatai

dėl metodologijos, tai yra ketvirtoji ataskaita dėl atlikų viešimų reglamento ir yra nustatyta pagal 51 reglamento straipsnį ir apima laikotarpį nuo 10 iki 12 metų, taigi ne pats naujausias laikotarpis. Ir šalia yra dar papildomas dokumentas, kur yra daug detalių lentelių ir skaičių. Ataskaita remiasi dviem skirtingomis ataskaitomis, e, kurias valstybės narės turi pristatyti kasmet. Pirmas Pirmasis tai yra ataskaitos dėl, pas, dėl paslų konvencijos ataskaita, kuri nurodo atlikas, kokie yra kiekiai ir antroji ataskaita pateikiama e, komisijai kaip atsakymas į klausimyną. Ir mes e, žinome, kad nors yra labai, to, labai patikimi statistiniai duomenys, bet yra tam tikrų trūkumų, trūksta informacijos dėl, dalykų, dėl dviejų dalykų, kad at, valstybinarių ataskaitos yra mūsų darbo pagrindas ir dėl to, kad kai kurios valstybės pateik, pavėlavo pateikti ataskaitas, tai komisijos ataskaita negalėjo e, parodyti to bendro vaizdo tačiau Eurostatas pateikė vertinimus tam, kad galėtume užpildyti tas spragas. Toliau yra ir kai kurie nenuseklumai duomenyse, e, kuriuose, kurias pateikė valstybės narės, ypač bendris kaip importo ir eksporto atliekų ir jie turėtų būti e, tokie pat, bet jie ne visuomet sutampa ir Eurostatas e, aiškinosi su valstybėmis narėmis ir siekia, kad per kitą ataskaitinį laikotarpį duomenys būtų tikstesni. Dėl taikymo srities, dėl apimties, kalbam apie e, tiekų e, e, susidarimą, dėžimą, bet tik tai apie kalbą pavojingas santykas, o apie nepavojingas santykas nėra kalbama ir nėra pagal ES teisės aktus ir prievulės teikti ataskaitas apie tokį e, nepavojingų atlikų judėjimą, o e, ataskaitą pateikė, pateikė duomenų apie nelegalų vežimą ir apie priemonės, kaip tai yra nustatoma. Išvados keturi dalykai. Pirmiausia, komisijos ataskaita rodo, kad 2010-2012 metais pavojingų atliekų e, susidarimas Europos Sąjungai padidėjo 26 procentais, 2009 metais buvo nedidelis sumažėjimas, galbūt dėl krizės Antras dalykas - apdorojimas kilmės šalyse yra taisyklė laikotarpiu 10-12 metais daugiau kaip 90 procentų visų pavojingų atliekų buvo apdarojamos kilmės atsiradimo šalyse. Tačiau kai kurios šalis - Luxemburgas, Airija, Malta, Slovenija, kur yra kur eksporto kiekiai yra didesni negu 40 procentų. Nors ne visas pavojingos atlikos apdarojimas kaimės e, šalyse, bet tarp valstybinis judėjimas ES viduje didėjo laikų bėgant ir iš tikrųjų padvigubėjo nuo 2001 e, iki 2009 metų, tačiau šiek tiek sumažėjo per ataskaitinį laikotarpį 10-12 turbūt dėl, ekono, dėl ūkio krizės. Ekonom, ekologinė požiūrių e, aptieko apdaromis ES nėra blogas, nes kai kurios valstybės narės turi atitinkamas galimybės e, e, įrangą apdaroti atliekoms, kai kuriuose valstybėse narėse jų trūksta ir kai kurių valstybių narių apdarojimo tos įmonės e, yra kitoje valstybėje narėje. Todėl dėjimas yra tarp valstybių narių. Tai rodo, kad ES pasiekė e, tokį lygį, kur yra, e, kur yra tinkami pajėgumai ir mes ne, neprivalome, mums nereikia pasikliauti pajėgumais kitos trečiosiose šalyse ir importuojamų pavojingų atlikų kiekis į 27 valstybės senose iš trečiųjų šalių buvo didesnis negu e, eksportas didesnis penkis kartus. Toliau nelegalus vežimas. Čia didelis klaustukas, nelegalus pavojingų atliekų vežimas. Teisės aktai, kurie galioja, uždraudžia tam tikras e, vežimus, ypač e, į besivystančias šalis ir tais metais e, pakeitė įrodinėjimo pareigą, tai yra e, įrangos turėtojų, elektronikos įrangos turėtojų e, tenka šį prievolę ir tikimės, kad tinkamas šios direktyvos įgyvendinimas padės sumažinti ne, ne, ne, nelegalių vežimų kiekius. Taip pat dėl atliekų po eksploatacijos trukmės mm, ir tikimės, kad valstybėse narise tokių mm, nebe transporto priemonių po e, eksploatavimo trukmės pasibaigimo, to, tokių mm, atliekų vežimas sumažės ir daugiausia dėmesio skiriama tiems atvejams, kai nėra žinoma sustarimo vietos. Taigi siekiama, kad e, būtų sumažintas nelegalus saugojimas savartinuose ir kad būtų sumažintas eksportas tarp, atliekos eksportas tarp valstybių narių. Mm, dėkuoju, esu pasirengęs atsakyti klausimus. Thank you very much and uh, Mr. Osling, uh, please, the floor is yours. Ponas Osling, prašom. Uh, Ja, vielen Dank erstmal die Kommission für diesen wichtigen und auch guten Bericht. Ačiū labai pirmininkė, ačiū komisijai už labai gerą ataskaitą. Ji iš tiesų kelia nerimą. 500 tūkstančių tonų pavojingų medžiagų. Tai didžiuliai skaičiai. Turint omenyje 500 200 milijonų europiečių. Pastarųjų metų tas skaičius padvigubėjo, tos apimtis padvigubėjo ir būtų labai svarbu e, tai suvokti, suprasti, kad tai dar konservatyviais vertinimais e, tokie skaičiai paaiškėja. Taip pat, e, kalbant apie hierarchiją, Labai e, svarbu kalbėti apie vengimą. Apskritai, kaip galima būtų daugelį šių dalykų išvengti, dažnai kalbame apie žiedinę ekonomiką, apie tai, kad reikėtų mažinti pavojingas atliekas, e, kad reikia nusistatyti jų mažinimo tikslus, perdirbimas prieš jas utilizuojant Tai taip pat labai svarbus etapas. Taip pat, e, kalbant apie renkamus duomenis, e, kalbėjote apie elektroninių duomenų bazės, e, keitimas duomenimis. Galbūt galėtumėte paaiškinti, kaip galima būtų tai harmonizuoti, suderinti tarp valstybių narių. Ačiū labai. Aš taip pat norėčiau pateikti klausimą komisijai, nes uh, Studijoje minėjote neklasifikuojamas atliekas tam tikrą minimalų procentą. Ką reiškia tos neklasifikuotos atliekos? Ar jos labai pavojingos, ar kokios nors kitos, ar yra dar kokiu nors klausimu? Atrodo, kad ne. Taigi žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. Turbūt pirmiausiai jūsų klausimą atsakysiu dėl neklasifikuotų atliekų. Tai nieko ypatinga nereiškia, nieko pavojinga. Tiesiog e, rodo, kad e, pagal nomenklatūrą tos atliekos nėra kaip nors e, suskirstomos, jos uh, E, yra apskaitomos, apie jas valstybės narės praneša, bet jos nėra priskirtos e, standartinėms kategorijoms. Taigi tai tikrai neturėtų kelti jokio nerimo. E, čia problemų nėra. Kas dėl didėjančių pavojingų atliekų apimčių, taip, jos didėja, be kita ko dėl to, kad e, mūsų teisės aktai e, tampa grįžtisniais. E, grįžčiau klasifikuojamos pavojingos atliekos, grįžčiau kontroliuojama, kaip gabenamos atlikos, kaip jos laikomos. Taigi, manau, kad tiesiog yra taip, kad sugebame daug daugiau dabar įregistruoti informacijos. Tai nereiškia, kad daug daugiau susidaro tokių pavojingų atliekų, bet bet kuriuo atveju reikia mažinti e, pavojingų atliekų susidarimą, esate teisus. Ir e, gruodžio mėnesį pasiūlėme teisės aktą. Mm, laukiame ir šio komiteto ataskaitos e, pranešimo šią temą. Taip pat siūloma reikalauti iš valstybių narių patvirtinti daug rimtesnės atliekų prevencijos programas. Valstybės narės apskritai turėtų mažinti atliekų susidarimą, e, be kita ko ir pavojingo atliekų susidarimą, nes e, su pavojingomis atliekomis, žinoma, reikia atsargiau elgtis, tai natūralu ir valstybės narės ir veiklos vykdytojai turi atitikti griežtesnius reikalavimus. Bet žinoma, to nepakanka yra du dalykai, kurie e, mūsų nuomonė taip pat būtų naudingi. E, vėlgi pagal e, pagrindinę atliekų direktyvą, kuri buvo pirmiausia ir pasiūlyta, siūloma numatyti privalomą elektroninį pavojingų atliekų registravimą. Ir jeigu tai pavyks įgyvendinti, turėsime daug tikslesnį informaciją, žinosime daugiau tiesos, visuomeniai bus žinoma daugiau tiesos ir taip galbūt galima bus pereiti prie atliekų mažinimo. Taip pat e, labai rimtai svarstome galimybę keistis e, elektroniniais duomenimis apskritai apie atlikų gabenimą, skaitant ir pavojingas atliekas. Ir jeigu pavyks taip elektroniškai keisis informacija ir ES lygmenių tą keitimąsi suderinti, tai užtikrins galimybę gerokai tiksliau atsekti uh, atliekų judėjimo valstybėse narėse ir uždengti visas tas e, spragas, kurių vis dar labai dažnai matome šiandien iš įvairių duomenų bazių aplinkos saugos agentūrų, Eurostato ar kitų agentūrų duomenų. Taigi esate teisus, tai svarbus klausimas ir mūsų pateiktame pasiūlyme ir e, kituose teiktinuose pasiūlymuose kalbėsime apie priemonės, kaip galime spręsti šią problemą. Gerai. Dėkojame komisijai už e, naudingą informaciją, už pristatymą. Manau, kad e, galime baigti posėdį. Kitas mūsų posėdis vyks balandžio 20, tai yra gegužės 23-24 e, dienomis. Visiems dėkoju. Posėdis baigtas.